todėl reikia kai kurių paaiškinimų. Tikiuosi, kad pavyks man tai padaryti kiek įmanoma suprantamiau. Pras, paskelbus balsavimą ekranuose ties jūsų krėslais e, pamatysite informaciją apie tai, dėl ko vyksta balsavimas, dėl vicepirmininko posto. Tuomet pamatysite sąrašą kandidatų ir kandidačių visų ir taip pat matysite laisvų vietų skaičių. Tai reiškia, kad devynės pavardės, devinių kandidatų matysite ir tuo, patu, tuo pat metu bus informacija apie tai, kad vietų e, paskirstytinų nu, yra aštuonios. Pavardę kolegos, už kurį norite balsuoti, galite pažymėti po ekranėliu paspaudę dešinįjį mygtuką. Po ekranėliu yra dešinysis mygtukas. Jeigu jį paspausite, bus pabrauktas ar pažymėtas būtent tas kandidatas, už kurį balsuojate. Ir jeigu norite būtent už jį balsuoti, tada tuomet spauskite plus mygtuką. Balsavimo įrenginėje tai yra kairysis mygtukas. Taigi dešinysis klavišas ar mygtukas po ekranėliu pasirenkate, o pats balsavimas patvirtinamas jau balsavimo įrenginiu, kairiuoju mygtuku. Tuomet užsidega mėlyna kontrolinė lemputė mėlyna todėl, kad slaptas vyksta balsavimas, kad niekas nematytų, už ką balsuojate. Kuomet užsidega mėlyna kontrolinė lemputė, priešais pavardę atitinkamą užsidega žvaigždutės ženklas. Tai yra, jeigu ką nors, už ką nors balsavote, ir, ir išrinkote, pamatome žvaigždutę ir balsavimas baigtas. Tam, kad balsavimas iš ties išliktų slaptas ir niekas nematytų, už ką buvo balsuota, ir jeigu dar kartą norite peržiūrėti visą sąrašą, tai galite padaryti vadinamoju kursoriumi. Galite aukštyn žemyn tiesiog peržiūrėti e, to kursoriumi visą sąrašą, taip jį valdysite. Tačiau kartą pabalsavus atsiranda tas žvaigždutės ženklas ir balsavimas baigiamas. Iki aš paskelbę balsavimą baigtų galite rinktis. Žiūrėti aukštyn žemyn per sąrašą eiti ir rinkti. Tik tai, kai aš pasakau, kad balsavimas baigtas, tada jau pliuso mygtuko to negalėsite paspausti ir nebegalėsite taip pat ir anuliuoti savo balso. Dabar netrukus paskelbsime bandomą jį balsavimą. Tam, kad tiesiog įsitikintume, ar visiems aiški balsavimo tvarka. Dar kartą technikų klausiu, ar viską teisingai susakiau. Tas kursorius. Ar teisingai pasakiau, kuris yra, kuriuo galima peržiūrėti sąrašą? Taip. Regis visi viską suprato. Dabar, ponai ir ponios, Mansara Kabalie, Jose Carreras, Placido Domingo, Jesse Norman, Luciano Pavaroti, vis, visų šių dainininkų pavardės atsiras. Ir čia, didžiuosiuose ekranuose ir jūsų ekranėliuose ir dabar bandomasis balsavimas. Taigi renkame mėgiamiausią dainininką.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 nepasirodys tikriausiai. Um Dar paprašysiu kantrybės. Mhm. galėtume aišku rinktis ir tarp buvusių premjerų. Ja, bitte sehr, Herr Lambert. Prašom, pone Lambertai. Pone pirmininkė, aš nežinau, bet man atrodo, kad e, bandymas neveikia. O gal čia yra kokio slaptumo e, įtvirtinimo būdas, kad mes nežinotumėm, už ką balsuojam? Ich warte noch mal fünf Minuten. Dar penketą minučių palauksime, tikrai nežinau pats, kodėl technika neveikia. Prašau visų kantrybės. So. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le groupe vert Monsieur Carrère. Pone Lamberai, ką jūs siūlote iš žaliųjų frakcijos? Pona Carreras. Taigi, pradedam. Also, ich erkläre jetzt... Taigi, skelbiu balsavimo pradžią. Okay. kolleginnen und kollegen abgestimmt. ar visi balsavote kolegos? ar jau apsipratote su mūsų renginiais šitais? ar kam nors dar kyla klausimų techninio pobūdžio? dar kartą paklausiu, ar visiems kolegoms jau aišku, kaip balsuoti su šiais įrenginiais? Ar visi kolegos balsavote? Tada bal balsavimas baigiamas. So, also abgegebene stimmen sechshundertvierundneunzig balsavo galiojantis balsai 673, dešimties negaliojantis, absoliuti dauguma 337 balsai. Niekas neišrinktas. Labai ačiū. Dabar perėsime prie elektroninio balsavimo, perskaitysiu kolegų pavardės. Abecelės tvarka, dabar persis pavardės. Amstorf, Lunacek, Papadimulis, Rehn und Sassoli.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 kad e, e, aštuoni kandidatai yra sąrašai, reikia išrinkti mažiausiai penkerius ir balsuoti mažiausiai dėl penkių, ar taip nėra, nesako pirmininkas, galite balsuoti ir už vieną iš aštuonių, tačiau turite daugiausiai aštuonis balsus, kuriuos galite atiduoti už tuos kandidatus. Tačiau kandidatų yra tik aštuoni, kuriuos galime išrinkti. nehmen. also wir müssen das noch einmal klarstellen wir haben neun kandidatinnen turime dar kartą pasitikslinti kandidatų iš viso yra devyni tačiau vietų yra tik aštuonios tai reiškia kad už devynis kandidatus balsuoti negalite Dar kartą apdairiai noriu paklausti, ar yra tokių kolegų, kurie dar netidavė savo balsų. Atrodo, kad tokių nėra, taigi dabar klausiu oficialiai, ar visi kolegos ir kolegės balsavote. Dar kartą kartoju savo klausimą, ar jau visi balsavote. Tuomet balsavimą baigiame. Abgegebene Stimmen 7. Iš viso balsavo 704 parlamento nariai, galiojančių balsų yra 691, 13 balsų negaliojančių. Kvalifikuota balsų dauguma turi siekti 346, e, ponė Krėtų išrinkta, ponės, ponė Gijom išrinktas, Sasulė išrinktas, ponas Rėm išrinktas, Grafas Lamsdorfas 200. 67 balsus gavo neišrinktas, pana Lunačiak gavo <clears throat> nepakankamai balsų, kaip ir ponas Černeckis, kaip ir ponas Papadimulis, kaip ir ponas Kastaldo, kuris gavo 115 balsų, taip pat nebuvo išrinktas. Taigi dabar renksime trečiąjį balsavimo turą. Dabar prašau tų parlamento narių, kurie buvo išrinkti. ar jie sutinka būti išrinktais į šias pareigas ir yra nesutinkančių, jeigu ne, tuomet laikome juos visus išrinktais. Dabar trečiasis rinkimų turas pagal tą pačią procedūrą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per trečiąjį rinkimų turą, tai jau suteiksim žodį, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per trečiąjį turą pakaks surinkti paprastą balsų daugumą žodis ponai Lukai.